paskui pamatysim iš karto, ar teisingai įdėjote. Tad periname prie balsavimo. Visų pirma rekomendacija tarybai ir komisijai dėl EEAS, dėl susitarimo su asociacijos ir partnerystės susitarimo su Moldova kalbėti. E, pranešėjas ponas e, Watson, jisai dalyvauja posėdėje, džiaugiamės, tad galime iš karto pradėti balsavimą. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 27. Tai yra žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 28 jau priimtas, tada 30, kas už, prieš, susilaiko priimta. 31, kas už, prieš, susilaiko priimta. 33, kas už, prieš, susilaiko priimta. Elektroniniu būdu pasitikrinsime dėl 33 pakeitimo. Pradedame. Keturiasdešimt devyni, puiku, baigiame balsavimą. 34 už, 15 prieš priimta. 34 kas už, prieš, susilaiko, Sakyčiau, kad priimta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. 34 pakeitimas, pradame. Vieno balso dar trūksta, bet baigiame. Dabar jau 52 balsavo baigiame. 28 už, 24 prieš, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Turime balsuoti dar už 37, kurį pamiršome, kas už 37, kas prieš, susilaiko, atmesta. 45, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 46, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 46. Atsiprašau, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 46. Baigiame. 28 už, 26 prieš priimta. 47. Atsiprašau, sako pirmininkas, 49 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 52 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 53 kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 58 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 62, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 68 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 69 kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 72 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 73, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 8 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 79, kas už, prieš, susilaiko, nesutikras dėl rezultato, pasitikriname elektroniniu būdu dėl 79-ojo. Baigiame balsuoti. Trisdešimt du už, dvidešimt devyni prieš. Trimta. Atsirado daugiau balsuojančių. Pakartokime balsavimą. Dar kartą dėl 79. Kartuojame elektroninį balsavimą. Taip, baigiame. Priimta. 32 už, 27 prieš. 81 už, prieš susilaiko atmesta. 82 už prieš susilaiko priimta. 83 kas už, prieš susilaiko priimta. 84 kas už, prieš susilaiko priimta. 85 atkrenta, 86 kas už, prieš susilaiko priimta. 87 kas už, prieš susilaiko priimta man atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime dėl 87-ojo. Turime laiko. Pasitikrinkime dėl 87-ojo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 39 prieš, 21 už. 89 kas už, prieš, susilaiko priimta. 90 atkrenta, 91 kas už, prieš susilaiko priimta. 15 kas už, prieš susilaiko priimta. 18 kas už, prieš susilaiko priimta. 19 kas. Aš, aš, aš, dėl, dėl 18 galime pasitikrinti. Baigiame balsuoti. 32 už, 28 prieš. Nedidelė dauguma, bet priimta. 19 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 su pirmoji žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 su antruoju žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad priimta. Norite pastikrinti, pradedame elektroninį balsavimą. Dėl tryliktojo. Baigiame balsuoti. 31 už 26 prieš, 14 kas už, prieš, susilaiko priimta. Siūlyčiau dabar balsuoti už visus. Ne, aš supratau, kad nenorite. Taip, balsuojame už visus pakeitimus nuo pirmojo iki e, šeštojo, kas už, prieš, E, teisingai viską padarėte, teisingą intuiciją patvirtinote ir tada galutinis baigiamasis balsavimas. Baigiame. Neveltui esate seras, ponė Watsonai, 54 už vienas prieš. Sveikinu, Grahamai. Nepamirškite išsitraukti kortelių iš balsavimo įrangos ir toliau tęsime savo darbą. Pagal darbo tvarkę tai yra diskusija dėl Estos viduržėmio Europos ir viduržėmio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos. Tie, kas e, sausinėmis e, girdėjo, ponas e, Vincent Pejon, dalyvavo mūsų posėdėje, jisai yra tarybos, jis yra nuomonės referentas. Čia kalba sukasi apie Intos komiteto kompetencija ir mes čia pateikėme tik tai nuomonę. Turime tvarkaraštį numatytą into, into komiteto e, sprendimai priimti. Tas tvarkaraštis yra pakeistas, nes buvo paprašyta e, te, teis, teisinio išaiškinimo. Taigi diskusiją pradedame dabar, tačiau e, Pakeitimų pateikimo terminas bus pakeistas, nukeltas e, toliau. Dabar žodis kolegai Pejo. Aš manau, kad e, tikiuosi, kad kolegos e, klausysis labai atidžiai po tokio kuklaus pristatymo iš pirmininko pusės. Pone Pejon, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs jau minėjote, mes pareiškime savo nuomonę dėl e, Europos ir Viduržėmio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regionų regioninės konvencijos. Tai yra techninė tema ir tos techninės detalės atbaido šiek tiek kolegas, tačiau tai bus labai svarbus dokumentas, turėsintis labai svarbių pasiekmių ypač pietų valstybėms. Ši konvencija, plačiau kalbant, yra susijusi su kilmės taisyklėmis ir preferencinės kilmės kumulacijos sistema. Tai yra, tai yra tie kriterijai, kurie leidžia nustatyti šal, produkto kilmės šalį. Kalbame apie preferencinės kilmės kumulacijos sistemą, nes tai leidžia taikyti preferencinę sistemą tarp mažiausiai trijų šalių. Šios konvencijos nuostatos bus taikomos e, paneuropiniam ir e, viduržėmio jūros regionui. E, Europos Sąjunga Barcelonos proceso dalyvės šalis, e, Europos laisvosios prekybos sustarimo šalis Islandija, Norvegija, Šveicarija, Lichtensteinas, Farerų salos e, dalyvaus šiame projekte, taip pat e, stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyvės, kitaip tariant, Balkanų, vakarų Balkanų valstybės. Šios konvencijos tikslai yra tokie, dažnai jie nepakankamai žinomi. Pirmiausia, siekiama racionalizuoti esamą tvarką, nes šiandien turime daugiau negu šimtą dvišalių tekstų protokolų susijusių su kilmės taisyklėmis. E, tikslas yra turėti vieną dokumentą, kuris pakeistų tą šimtą dvišalių e, tekstų. Tai taip pat leis e, lengviau ir paprasčiau taisyklės peržiūrėti ir jas atnau, atnaujinti, jeigu to prireiktų. Šis dokumentas, kaip jau sakiau, leis integruoti paprasčiau naujas zonos partneris į sutarimą. Pavyzdžiui, Ukrainą ir galbūt vieną gražią dieną mes labai norėtume ir Libiją. Antras tikslas yra Balkanų, vakarų Balkanų šalių integracija į egzistuojančią sistemą, nes iki šiol e, būtent buvo taikomos diferencijuotos sutartys su ES dėl prekybos preferencijų. Trečias tikslas yra palengvinti prekybos ryšius su šalimis e, narėmis, e, nes tuo įgauna daugiau prekybos galimybių. Daugiau pietų šalių gali pasinaudoti šią sistemą, patekdamas ES rinką. Kol kas ji pakankamai sudėtinga, dėl to e, tos šalis, viduržėmio jūros pietų regiono šalis nepakankamai pasinaudoja muitų išimtimis ir muitų lengvatomis. Taigi siūlymas yra pozityvus, kadangi šie tikslai, kuriuos čia priminiau, yra visi labai pagirtini, kadangi jie prisidės prie ekonominės integracijos e, tarp visos Europos ir Viduržėmio jūros regiono valstybių. Ši konvencija yra laukiama ir norima mūsų, jau seniai mūsų pietinių partnerių po tų kalbų, kurios lydėjo arabų e, pavasario revoliucijas, tas dokumentas čia dar labiau laukiamas. Dėl to kviečiu užsienio reikalų komitetą po INTA komiteto paremti šios konvencijos greitą prieimimą. Dabar yra susiklostęs ypatingas kontekstas. Turime pasakyti, kad šios konvencijos prieimimas kad ir koks bebūtų palankus ir laukiamas, nebus pakankamas žingsnis visiems pakeitimams įgyvendinti. Reikės siekti to, toliau, daugiau. Ta konvencija įsigalios tik esant tam tikroms sąlygoms, jeigu dar ir, ir tik tada, jeigu kai kurios kliūtis bus panaikintos. Todėl reikia, kad pietų šalis panaikintų e, barjerus E, kurios egzistuoja tarp jų pačių ir kad vyktų geresni mainai pietų-pietų kryptimi. Ir jūs žinote, kad tų sunkumų esame pirmiausia tarp Magrebo šalių. E, kita vertus, ta konvencija yra pagrįsta e, pasirašiusiųjų valstybių narių tarpusavių pasitikėjimų, muitinių bendradarbiavimų ir tas muitinių bendradarbiavimas turi atitikti egzistuojančias galiojančias dabar taisyklės. Dėl to gavę Europos parlamento tarnybų atitinkamų dokumentus, e, išklausę pilietinės visuomenės atstovų, e, kreipėmės į muitinės tarnybas ir mums e, pasirodė, kad kelia susirūpinimą tai, kaip buvo išspręstas kai kurių produktų importas į, iš, iš Izraelio ir Palestinos tam tikrų teritorijų. Na, šiandieninis tekstas neišspręs visų tų sunkių problemų. Mums svarbu, kad būtų vėliau tariamasi dėl šių atskirų detalių ir diskusijų. Kreipiamės į komisiją, kad mums būtų pateiktas padėties tyrimas ir kad būtų pateikti siūlymai, nes tai padės geriau suprasti, koks yra šios konvencijos prieimimo tikslas ir kokiai um, atmosfera esanti priimama. Norėčiau pasakyti, kad šio sustarimo sudarimas galėtų būti naudingas, reikėtų tą atlikti kuo greičiau, būtų galima greičiau modernizuoti paneuropinės ir viduržėmio jūros regionų valstybių preferencinių kilmės taisyklių taikymą, nes dabar tos taisyklės yra 70-ųjų metų. Taigi norėtume, kad prekybos ES politika vystytųsi daug ambicingiau mūsų viduržėmio jūros regionų partnerių pa, e, atžvilgių. E, O tas naujas politinis kontekstas e, numato, kad būtinybė intensyvinti priekybos ryšius yra dar didesnė. Tad aš manau, kad šią temą mes galime pareikšti savo nuomonę, priimdami nuomonę dėl ES ir Dužmėrio jūros regionų valstybių bendradarbiavimo. Reikėtų, kad ta priekybos politika būtų ambicingesnė ir kad ši konvencija e, galėtų pasitarnauti tam, kad prekybos santykiai būtų geriau integruoti į mūsų bendrą politiką, nukreiptą mūsų viduržėmio jūros valstybių partnerių atžvilgiu. Ačiū. Dėkuoju kolegai Pejon. Žodis e, kolegai Andrikėnei. Ačiū, ponė pirmininkė. APP e frakcijos vardu. Aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Aš manau, kad mintis turėti vieningą konvenciją suvienijančią įvairias kilmės taisyklės, kurios dabar yra Euro ir Viduržėmio jūros regione, yra labai sveikintinas. Dabar mes turime 60 skirtingų susitarimų, dėl kurių iškyla daug techninių kliučių mūsų muitinėms ir eksportuotojams. Yra taikomos skirtingos taisyklės. Kaip jau buvo minėta, konvencijoje yra įtraukti visi e, kilmės e, protokolai ir pagaliau bus sukurta vieninga tais, e, sistema, vienijant, taikanti vieningas preferencinės kilmės taisyklės. Europos Sąjunga bando sukurti vienodą teisinį instrumentą, uh, regioninių konvencijų formą. Kalbant apie preferencinės kilmės taisyklės, daroma nuoroda ir į laisvosios prekybos susitarimus. Mes esame įsitikinę, kad mes turime skatinti um, Europos ir Viduržėmio jūros regiono valstybių integraciją, turint omenyje ir istorinius pokyčius vykstančius šiuose šalyse. Labai svarbi, svarbia priemonė gali tapti e, daug glaudesnis prekybos režimas, juo labiau, kad šiuo procesu to ir siekiama. Tačiau, kaip ten bebūtų, prekybos integracija šios, šiame regione neįmanoma be vienodų kilmės taisyklių taikymų. Tikriausiai žinote, kad 2009 metų e, gruodžio 9 dieną Briuselėje ši konvencija buvo pasirašyta, dabar mes kaip parlamentas turime teikti savo pritarimą. Noriu pabrėžti vieną dalyką diskusijos vyko vakar e, preky, tarptautinės prekybos komitete vakar. Vakar kolegė iš socialistų frakcijos, ponė Marija Lenikopa, e, kuri yra inta pranešėja, ponas Menindo Dalibaja kalbėjo apie tai, kad mūsų kolegos ir socialistų frakcijos jau susisiekė su Europos parlamento teisinė tarnyba, prašydamas pateikti poziciją dėl e, įvairių produktų iš Izraelio gyvenviečių, kaip ten bebūtų. Iš pokalbių inta komitete ir išklausius uh, komisijos atstovus pasirodė, kad ES jau pasirašysi susitarimą su Izraeliu 2004 metais ir tame susitarime aiškiai pasakyta, kad muitinės dokumentai išduoti pateikti Izraelyje, turi atspindėti visus duomenis. Tai yra, turi būti nurodyta kilmė, e, produkto gamybos vieta ir taip toliau. Pagal šį susitarimą tokiems produktams yra netaikomas preferencinis statusas. Tokiu būdu mes galime kontroliuoti produktų kilmę ir atitinkamai taikyti tarifinės arba netarifinės sąlygas. Aš tikiuosi, kad teisės tarnybos išvadų parengimas netruks per ilgai ir tikiuosi, kad parlamentas pritars šiai konvencijai praktinė šios konvencijos taikymo e, nauda bus prekybos santykių skatinimas, taip pat politinių santykių gilinimas. Aš e, pritariu šiam susitarimui, o kalbant apie konvencijos prieimimą, jos e, pasirašymas bus labai svarbus žingsnis skatinant prekybos santykius Europos ir Viduržėmio jūros regione. Dėkuoju kolegijai Andrikenai. Όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής, η περιφερειακή... Dėkuoju. Kaip teisingai sakė pranešėjas, Europos e, regionė konvencija, viduržėmio jūros regionai ir visos Europos valstybių preferencinių kilmės taisyklių siekia, kad sistema būtų lankstesnė ir aiškesnė. Tai svarbu, todėl kad kiekvieną kartą, kuomet reikia keisti pasirašytą protokolą, tai turi tam tikrų pasiekmių ir kitoms sutarties e, sritims, kaip sakė pranešėjas, visos perinamojo laikotarpio valstybės vykdančios e, reformas galės pasinaudoti, ypač viduržėmio jūros regione, šiomis e, šią naują sistemą. Mes dabar turime pabrėžti, jog bus ir sertifikavimas aiškus, ir taisyklės labai aiškios. Muitinės rytyje yra viskas aišku ir taip pat vartotojai galės puikiai žinoti, kokia yra produktų kilmė. kalbant apie Izraelį bei okupuotas teritorijas, čia taip pat labai svarbus aspektas, kadangi yra Palestinos teritorija, apie tai mes jau esam diskutavę INTA komitete, tai e, nauja kurių apgyventos teritorijos kelia problemą, aš tikiuosi, kad ta problema bus išspręsta. Daugiau niekas atrodo neprašo žodžio. Ar pranešėjas norėtų komentuoti pasisakymus. Žodis pranešėjai, jeigu pranešėjas nenori e, kalbėti, tuomet diskusija yra baigta, panas Pejon. Aš tik tai norėjau pridurti, jog ši tema buvo mūsų labai rimtai nagrinėta ir mes norėjome, kad būtų atliktas tyrimas šituo klausimu dėl produktų, kurie yra pagaminti naujakurių gyvenvietėse. Tai yra labai sudėtingas klausimas, todėl kad e, teisinių požiūrių, aišku, galim identifikuoti čia visus aspektus, tačiau vis dėlto viskas yra taip komplikuota, kad e, iškyla mat, fizinių, materialinių identifikavimo problemų. Ir man atrodo, kad e, turint omenyje projekto mastą, ir tai, kad viskas yra supaprastinama, mes turėtume neblokuoti šitų dalykų, o bandyti siekti pažangos. Tad šitos problemos mes neslepiame, ta problema turi būti nagrinėjama, tuo tarpu turime suprasti problemos e, e, sudėtingumą ir turime neužblokuoti proceso. Aš e, išklausiau pasisakymus, manau, kad galime teigiamai žiūrėti į šį klausimą, nes laiko aspektas čia taip pat labai svarbus. Puiku, dėkoju. Kadangi mes e, aiškiai užbėgome laikui už akių, ko gero pirmą kartą. Ir anksčiau išnagrinėjome tos klausimus, padarome pertrauką tada ir pratesime 16.15, kuomet E, susitiksime su viduržėmio, e, su specialiuoju, su e, laik, perinamo laikotarpio tarybos pirmininku Mahmudu Džibriliu. Pertrauka iki 16.15. alternativen. Bonjour,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 Bene, cari colleghi, eh, <clears throat> credo che sia appropriato non fare aspettare il nostro. Nenoriu versti laukti mūsų garbaus svečio, kuris labai punktualiai e, atvyko. Dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Man labai malonu pristatyti Jums e, poną Mahmud Džibril, kuris yra nacionalinės perinamojo laiko tarp tarybos valdybos pirmininkas. Ir taip pat posėdėje dalyvauja tarp parlamentinės delegacijos su Šiaurės Afrika pirmininkas. Norime padiskutuoti, ponė Džiabril, su jumis apie padėtį Libijoje. Jūs e, galite pateikti savo poziciją ir mintis taip, kaip jums atrodo geriausia. Turite visišką veiksmų laisvę šituo požiūriu. Jūs e, nesenai buvote Kinijoje, beje, norėčiau paklausyti jūsų, kokie yra šio jūsų vizito rezultatai. Ir galbūt yra dar kita tema, dėl kurios norėtume gauti jūsų, informacijos iš jūsų. Norime paklausti, kokiu žingsniu ėmėsi pername laikotarpio taryba pastaruoju metu ir kokie yra tarptautinės bendruomenės lūkesčiai tarptautinės grupės Libijos klausimų susitikimo išvakarėse, nes kitą penktadienį ši grupė susirenka Istambulė. Tad norėsime gauti jūsų e, komentarus šiais klausimais ir e, nebegaišdamas laiko perdodu žodį jums. Uh, much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė ir labai malonu šiandien dalyvauti užsienio reikalų komitete ir pristatyti savo pranešimą. Prieš keturis mėnesius aš pirmą kartą viešėjau Europos parlamente, kreipiausi į Europos parlamentą, prašydamas jūsų pagalbos, padedančios išgelbinti piliečių gyvybės Libijoje. Šiandien aš pasakyčiau, kad ta situacija vis dar tęsiasi. Žudimo mašina vis dar įsibėgėjusi ir e, daro tai, ką ji pradėjo daryti prieš penketą mėnesių. Mes stengiamės gintis, atsilaikyti. Tarptautinė bendruomenė vis stengiasi apsaugoti civilių piliečių gyvybės Libijoje. Tuo tarpu režimas uždengia savo ausis ir akis nuo bet, kokios, bet kokio pastabų ir toliau lieja kraują. Todėl Politiniais terminais kalbant, aš manau, kad tarptautinė bendruomenė galėtų sutelkti savo pajėgas ir kalbėti vienu balsu, stengdamasi, kad ši neleistina praktika, šis neleistinas dabartinio režimo elgesys karinis spaudimas, susidorojimai prieš mūsų taikius demonstruotojus būtų nutraukti. Be to, reikalinga didesnė sangloda, didesnė parama iš visų tų pasaulio valstybių, kurios remia demokratijos principus Manau, kad Libijos e, revoliucija dabar yra atsidūrusi krie, kryškelėje ir dabar nuo mūsų visų priklausys, ar mums pavyks atsilaikyti. Mums reikalinga bet kokio e, tipo parama, kad mes asilaikytume, kad Libijos revoliucija išsilaikytų. Ir Libijos revoliucija yra reikalinga ne tik Libams. Ta, tas agonijos skausmas e, apėjomės e, tiek mus, tiek Tunisą, tiek Egiptą. Ir e, Manau, kad ir vidurio rytų regionui ši revoliucija yra svarbi. Ar e, Libijos revol... jei e, Libijos revoliucija nebus pasiekti e, tie tikslai, tai yra demokratinės visuomenės teigimas, e, remiantis e, teisinės valstybės principais, užtikrinant vienodas teisės visiems, lyčių lygybės principo integravimą į visas politikas ir vyriausybės struktūras. Taigi, jei šiai revoliucijai nepasiseks pasiekti savo tikslų, tuomet tuomet dešimtmečių prireiks, kad vėl grįžtume prie demokratinių uh, ištakų. Demokratija tapo strateginiu tikslu mūsų regione. Mes plečiame, skleidžiame laisvės idėjas visame regione. Libija yra labai turtinga visokiais ištekliais šalis. Tačiau mūsų ištekliais nori pasinaudoti tie, kurie gyvena už Libijos ribų. Mūsų šaliai buvo atimta galimybė pačiai pasirinkti savo ateitį, pasisakyti už ger, geresnę ateitį. Libijos žmonėms buvo atimta galimybė kurti geresnę ateitį savo vaikams. Aš kalbu apie e, švietimo kokybę, apie teisę gauti medicinos paslaugas, apie infrastruktūrą, užimtumą visiems e, šioje visuomenėje. 6 milijonai 300 tūkstančių žmonių e, Tai yra svarbu ir visi libai turėtų būti įtraukti į politinį gyvenimą, visų jų balsai turėtų būti išgirsti. Šis kursas nėra tik Libijos kursas, tai tapo e, globaliu kursu, globalia strategija ir simboliu, demokratijos simboliu. Situacija Libijoje, nors esama daug įvairių politinių minčių, kaip galima būtų išspręsti tą konfliktą, vis dėlto politinė situacija yra tokia, kad tų esminių ramščių padedančių įspręsti konfliktą vis dar neturime. Jei norima visuomenės pritarimo reikalingi du vamž... va ramščiai. Pirmiausia, tai um, nedelsiamas e, ugnies nutraukimas ir Kadafio žudimo mašinos sustabdymas, užtikrinant humanitarnės pagalbos teikimo koridorius, kad humanitarnė pagalba būtų teikiama su bombarduotėms miestams, ypač prie Tuniso sienos. Jei nepasieksime šių tikslų, tuomet e, mūsų idėjos sužlugs. Todėl aš kreipiuosi į garbiuosius užsienio reikalų komiteto narius, prašydamas pagalbos, prašydamas ieškoti realaus sprendimo, prašydamas sustabdyti tą žudimo mašiną, Kadafio režimo žudimo mašiną. Tokiu būdu mes e, galėsime atsilaikyti, turėsime pagrindo atsilaikyti ir galėsime patenkinti savo žmonių lūkesčius artimiausių laikotarpių. Kalbant apie humanitarnę pagalbą, labai liūdna Jums pranešti, kad situacija šiuo metu prastėja. 450 tūkstančių libų gyvena Tunise. Jie pabėgo iš Tripolio, jie pabėgo iš karinių zonų Misratoje, kalnuotose vietovėse, jie gyvena išeivijoje, Tunise. Ten nepatenkinami pagrindiniai žmogiškiai priem poreikiai, nėra medicininės priežiūros, maisto, pastogių šalyje kurios išaldyti rezervai yra 140 milijardų e, dolerių. Tai yra neįsivaizduojama. Manau, kad žmogiškoji sąžinė turėtų suklusti ir kurti strategijas. Ramadano mėnesis artėja, kai Libijos vartojimas, e, kaip ir visose kitose musulmoniškose šalyse, išauga 80 procentų. Mūsų viešojo sektoriaus darbuotojai negavo atlyginimų jau du mėnesius, taigi žmonės neturi ką parnešti savo šeimoms. Baiminosi, kad jei nebus patenkinti tie finansiniai lūkesčiai kaip galima greičiau, mes tikriausiai susidursime su kita tragedija, kuri prisidės prie tos tra tragedijos, kurią sukėlė Gaddafio režimas. Tačiau šį kartą ta kita tragedija bus sukurta mūsų pačių rankomis, ne Gaddafio režimo. Kalbant apie finansinius klausimus ir jų sprendimo galimybės, aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turėtų suvokti, kad žmogaus gyvybės išsaugojimas yra pats svarbiausias prioritetas, nes nėra prasmės išleisti milijonus dolerių skirtingoms partnerystėms siekiant ir neapsaugoti civilių gyvybių nuo Kadafio režimo ir leisti mirti žmonėms todėl, kad jie negauna maisto, jiems nesuteikiama medicinė pagalba. Mes turime šimtus atvejų, kai žmonės mirė todėl, kad jiems buvo nesuteikta medicinė pagalba, kai to reikėjo. Todėl Jei kalbėsime apie politinius, karinius, e, kitus aspektus, e, turime kalbėti apie tą tragediją, kuri kankina Libijos gyventojus penkis mėnesius. Kreipiuosi į jūsų žmogiškąją sąžinę, į jūsų demokratiškąją sąžinę, prašydamas paremti mus, prašydamas e, pratesti savo pagalbos tesimą Libijos žmonėms, kad jiems būtų suteikta jiems priklausanti teisė e, kurti savo ateitį ir įgyvendinti savo idėjas. Dar kartą noriu padėkoti už suteiktą galimybę supažindinti Jūs su padėtimi Libijoje. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Prezidentė Džibrilė. Dėkuoju Pone pirmininkė Džebril, septyni kol kas kolegos paprašė žodžio ir aš pasakysiu dabar, kokią tvarką jie kalbės, ne pagal e, savo frakcijų dydį, bet pagal tą tvarką, kurią paprašė kolega Van Orden. 3 minutės, jeigu įmanoma. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu, pona Džibril, atvykusi čia Europos parlamentą. Pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, šiek tiek daugiau papasakoti apie nacionalinę perinamąją tarybą. Kokios jos funkcijos, ką ji veikia, kas jai atstovauja ir panašiai. Ar galėtumėte pasakyti, ar yra palaikomi kokie nors santykiai su kitomis struktūromis e, atstovaujančiomis Libijai, pavyzdžiui, veikiančioms tremtyje? Ir ar yra kokia nors opozicija, ar su ja palaikomi santykiai, gal galėtumėte apie tai šiek tiek tiksliau papasakoti. Antradienį mes išgirdome, kad buvo sustikimas Kadafio misaro su NATO nariais dėl to, kad jis neva galėtų palikti savo postą. Ar girdėjot, ką nors apie tai, kokios naujienos šituo klausimu? Dabar NATO operacijoje dalyvauja trys valstybės, arabų valstybės. O kaip ką žmonės mano, ką galėtų nuveikti nacionalinė pereinamoji tarybė, ar būtų galima paskatinti kitas Arabų lygos narės e, labiau įsitraukti į vykstančias operacijas Libijoje. Ir koks būtų jūsų signalas tokioms vyriausybėms kaip Vokietijos vyriausybės ar Lenkijos vyriausybė? Tai yra valstybės NATO narės, tačiau neprisideda prie NATO operacijų. Ką dar būtų galima nuveikti? E, paskatinant nusivylimą Kadafio valdžia tų, kurie dar jį remia. Mes žinome, kad jį supa tam tikras patikėtinių ratas. Ką, ką galima būtų pasiūlyti? Galbūt galima pasiūlyti tiem žmonėms amnestiją, kad jie pasitrauktų nuo e, to lyderio, palikdami jie likimo valiai. Ką galėtume pasakyti šio klausimu? Ačiū, ponui Van Orden. Mes... Dėkoju, kolegai Van Orden, jūs sutaupėte ištisą minutę. Pane Desarnės, tris minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi mes labai džiaugiamės susitikdami su jumis šiandien ir girdime jūsų kvietimą padėti ir palaikyti Libijos revoliuciją. Mes visi pagėdavom, kad ta revoliucija būtų sėkminga, tai labai svarbu visiems demokratams, kurie bebūtų Libijoje, Europoje ar kitur pasaulyje. Ir šituo požiūriu mūsų ryštas lygiai toks pat, kaip ir jūsų. Du klausimai. Prancūzijos diplomati, diplomatijos atstovai vakar pareiškė, jog e, politinis sprendimas pradeda įgyti kontūrus. Noriu jūsų paklausti, ką jūs apie tai manote. Žinau, kokia yra jūsų reikalavimai dėl politinių e, galimų dėrybų pradžios, tačiau aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, ar yra tam tikra veiksmų laisvė ir jeigu taip, tai kokia yra ta veiksmų laisvė. Antras mano klausimas e, yra šiek e, kita tema, tai yra Alkaida Magrebe ir Akmi. Akmi atrodo yra įsigijusius tam tikrus sunkiuosius ginklus iš Kadafio armijos, raketas kai kurias ir atrodo, kad e, akmi numato destabilizuoti padėtį arba pasinaudoti destabilizuotą padėtimi jau dabar. Tad norėčiau, kad jūs šitą temą taip pat pasakytumėte e, savo nuomonę. Dėkuoju, ponė Desarnes. Kolega Brantner, trys minutės. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinus atvykus Europos parlamento. Mano pirmas klausimas bus susijęs su tuo, ką minėjo kolegė Desarnes. Dėl ugnies nutraukimo mes žinome, kad tai ir viena iš sąlygų yra Kadafio pasitraukimas ir ugnies nutraukimas. Tačiau kaip klostosi padėtis dabar? Kaip Jūs manote, kokios yra galimybės? E, ekonominiai klausimai tampa vis svarbesni, jūs šitą pats minėjote. Bet tebe bombarduojama, tai kaip galima tikėtis investicijų į, į šalį. Tad manyčiau, kad tas neskraidimo zonos taikymas irgi yra tam tikra problema. Tai ir, kaip jums atrodo, koks turėtų būti tas politinis procesas, žvelgiant realistiškai į jį? Kad dėl ugnies nutraukimo, ar jūs prašote, kad ES įsitrauktų į ugnies nutraukimo stebėsiną kokią nors? Ar jūs tikitės, kad mes, ES, turėtume būti aktyvų šio proceso dalyviai? E, jungtinės tautos be abejo čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, bet galbūt valstybės narės, tokios šalis kaip Prancūzija, Vokietija ar, ar kitos galėtų prisidėti prie to operacijų, ar, yra, ar būtų sąlygų kokiu nors jų dalyvavimu. Ir mano antras klausimas būtų, toks. Jūs kalbėjote apie perimą prie demokratijos. Žinau, kad jūs dirbate prie pereinamo laikotarpio konstitucijų dokumentų. Kaip vyksta darbas su, transnat, su, su nacionalinė taryba? E, jūs rengiate būsimąją šalies konstituciją. Ar galėtumėte ką nors šiuo klausimu pakomentuoti? Ačiū. Grazie, onorevole Brandner. Dėkuoju, kolegai Brandner. Dabar norėdamas duoti daugiau e, laiko atsakymams. Norėčiau perduoti žodį pirmininkui Džibril, o paskui toliau teisime klausimų e, raundą po tris klausimus. Leiskite pradėti nuo klausimų susijusių su pereinamojo laikotarpio taryba vasario 17-ąją. Kai buvo, per dešimt dienų, kai buvo įsteigta taryba, ją sudarė aštuonios, aštuoni nariai. Dabar jų yra 31. Dabar tiksliau yra 41 narys, 41 nariai, kurie atstovauja visai Libijai. Keturi miestai yra svarbiausiai atstovaujami Vietos tarybos iš kitų miestų dar neatsiuntė savo nuolatinių atstovų. Tarptų vietos tarybų egzistuoja tam tikri skirtumai ir dar vyksta diskusijos, kas turėtų jiems atstovauti toje taryboje. Tad 49 nariai atsto, dirba šioje taryboje dabar ir atspindima visa e, Libijos visuomenės struktūra. Nacionalinė taryba pateikė gairias, kurias e, pateikė antroji kontaktinė grupė. E, ten yra kalbama apie tai, kad reikia kurti demokratinę visuomenę, kuri veiktų pagal konstituciją, kur vyrautų teisės normos, e, visiems numatytos vienodos galimybės dalyvauti politiniuose procesuose prievartos atsisakymas. Mes taip pat pabrėžėme, kad gairės turėtų turėti 3 ar 4 puslapius ir jos turėtų būti paskelbtos žiniasklaidos priemonėse, kad tarptautinės bendruomenės nariai galėtų žinoti apie šią Libijoje vykdomą kampaniją ir kad būtų galima pasitelkti elektroninę žiniasklaidą šią informaciją paskleisti. Šiandien mes turime dar vieną dokumentą, kur kalbam apie stabilizavimo procesą po to, kai režimas žlugs. Ten yra kalbama apie nacionalinio susitaikymo procesą, apie Libijos institucijų kūrimą ir administracinius gebėjimus, apie teisės viršenybės įtvirtinimą. Aš manyčiau, kad šis aiškus, suprantamas dokumentas bus jau pateiktas poryt susitikime Stambule. Ir jis taip pat bus paskelbtas ir žiniasklaidoje, kad mūsų bičiuliai visame pasaulyje žinotų, kur mes norime eiti arba kokie yra mūsų planai, kokia kryptim sukti savo šalį. Kitas klausimas dėl to, ar Kadafis yra pasirengęs palikti valdžią. Aš patikėsiu tuo, kas įvyko, kad, kai pamatysiu, kad jis pasitraukė iš valdžios. Būtina, kad tas scenarius materializuotųsi. Mes šimtų procentų remiame e, tokį planą. Mes žinome, kad libiečių kraujas buvo liemas per nelik ilgai. Mes norime pagaliau turėti progą susitelkti dirbti prie Libijos atkūrimo darbų. Didesnis arabų šalių įsitraukimas į šią kampaniją e, galėčiau pasakyti tiek. Dabar, kaip žinome, kontaktinė grupėje dirbo šešių arabų valstybių atstovai. Kai kurios iš jų aktyviai dalyvauja operacijose e, Kataras ir, Jung, ir Jungtiniai Arabų Emiratai dalyvauja aktyviai gindami civilius, saugodami jų gyvybės. Užsienio reikalų komiteto nariai pritarė neskraidimo zonos įdėgymui remiantis 73 metų dokumentu rezoliuciją. Arabų lygos sustikimo metu ir buvo prisim, prisimta ši rezoliucija, kai buvo kreiptasi į Junktinių tautų saugumo tarybą, siekiant, kad Libijoje būtų įdėkta neskraidimo zona. Atskiros arabų šalis ne vienodai prisideda prie šios mūsų problemos sprendimo, išskyrus 3-4 šalis, kurių praktiškai, kurių praktiškai, kurios neprisideda prie problemos sprendimo, visus kitos arabų šalis, manyčiau, remia Libijos žmonių interesus kai dėl Lenkijos ir Vokietijos galėčiau pasakyti štai, kad negaliu komentuoti šių šalių sprendimų, nes tai yra jų suverenus sprendimai. Nes šalis pirmiausia be abejo turi galvoti apie savo nacionalinius interesus. Aš Vokietijoje lankiausi prieš dešimt dienų. Vokietijos užsienio reikalų ministro buvo paklausta Ar jis gailisi dėl to, kad neparėmė 73 metų jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos? Kad, kad neparėmė rezoliucijos numeris 1973. Uh, jis pasakė, kad ne. Kad jis nenori, kad jo šalis dalyvautų į, e, konflikto sprendime. Kiekviena šalis gali rinktis šiuo atveju ir manyčiau, kad remti Libiją galima įvairiais būdais, taip kaip atskiro šalis mato esant reikalinga. Kalbant apie Kadafi režimą, mes esame savo įvairiuose pranešimuose paskelbę apie savo tikslus. Mes norime, kad mūsų šalis pirmiausia būtų atstatyta, kad būtų užtikrinta visų įtraukties atmosfera į šalies atkūrimo darbus. Mes e, norime, kad būtų sunaikinta ta korupcijos praktika, nesažiningumo praktika, kad neliktų kankinimų. Norime pasakyti, kad norime tokios Libijos, kuri maloniai priimtų visus, lauktų visų savo uh, sūnų ir dukterų ir norime, kad ta šalis pirmiausia būtų atkurta savo pačios vaikų rankomis. Mes norime, kad būtų sukurta tokia valstybė, kur vyrauja teisės principai. Mes žinome, kad yra tokių žmonių, kurie dalyvavo kankinimuose mes nesimsime jokių teismų vykdyti, nes tai yra būtent teisingų struktūrų kompetencijos rytis. Kai dėl pareiškimo, kurį padarė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, dėl politinio sprendimo, kuris neva įgauna kontūrus, aš galėčiau pasakyti štai ką. Per nereik daug visokių minčių, uh, yra išreiškiama. Aš tikiuosi, kad tos idėjos padės pasiekti aiškių konkrečių tarptautinių iniciatyvų, kai tarptautinė bendruomenė taps vieninga ir kalbės vienu politiniu bailsu, kai žvelgs vieną politinę perspektyvą kad būtų užkirštas kelias humanitarniai tragedijai, kuri dabar vyksta Libijoje. Ankstesnės iniciatyvos, kurias reiškia Afrikos šalis ar ne Afrikos šalis, E, yra svarbios. Tačiau dažnai ten atstovaujama tik vienai pusė ir paprastai trūksta sanglaudai reikalingų vieno ar keleto elementų. Tiesiog tikiuosi, kad, kad Stambulė pavyks pasiekti vienos politinės iniciatyvos, kurie atspindi tarptautinės bendruomenės poziciją. Jeigu jie atitiks du svarbiausius E, elementus susijusius su 1973 rezoliucija, kitaip tariant, jeigu bus nutraukta ugnis ir jeigu bus atsiliepta į legitimius e, Libijos žmonių lūkesčius, kad būtų galima surenkti laisvus rinkimus, kur būtų išrinktas šalies lyderis. Tai aš manau, kad e, Libijos žmonės pritartų deryboms paremtoms būtent tokiais principais, kuriuos aš čia paminėjau. Kai dėl ryšių tarp Alkaidos ir Magrebo šalių, galėčiau pasakyti štai ką. Ginklai kai kurie taip kirto nelegaliai e, Libijos sieną, pateko į Alžyrą. Tie ginklai, kuriuos, e, kurie buvo parduoti, buvo parduoti Kadafio karinių pajėgų. Tiesiog buvo bandoma parodyti, kad jeigu neliks Gaddafio režimo, realiai įtaką gaus Al-Qaeda. Būtent norėdamas įrodyti, kad yra teisus, Gaddafis ir ėmėsi šitokių žygių. Nes jis nori parodyti tuo, kad vakarų pasaulis turi būti suinteresuotas išlaikyti Gaddafį valdžioje. Na, Laimiai e, šios sufabrikuotos istorijos buvo atmestos, visi žinojo, kad Kadafis ėmėsi tos ginklų prekybos. Aš manau, jog buvo suprasta, kad tai negali iš, leisti išsiplėtoti terorizmui Šiaurės Afrikoje. Tiesiog veikti turime labai atsakingai. Ugnies nutraukimas yra formuluojamas kaip iš ankstinė sąlyga. Svarbu išsiaiškinti, kaip vykdyti šio proceso stebėseną. Aš manau, kad dudnies nutraukimas turėtų būti suprantamas kaip labai aiški e, savoka. Paprastai vartojame tada, kai vyksta karas tarp dviejų šalių, o šiuo atveju reikia formuluoti šitą savoką labai aiškiai, kad e, mes čia kalbame apie tai, kad Kadafi režimas turi sustabdyti žudimo mašiną, turi nustoti žudyti civilius žmonės. E, e, ypač daug problemų yra šalies rytinėje dalyje. Kadafio režimas iš anksto buvo suplanavęs, kad e, tuose miestuose bus vykdomi sprogdinimai, siekiant nužudyti kuo daugiau civilių gyventojų. Tačiau smurtas ir ginklų platinimas, noriu pasakyti, nėra mūsų pasirinkimas. Žmonės tiesiog ginasi, jeigu ir griebėsi ginklo. O mūsų e, pasirinkimas yra e, renkti taikias demonstracijas. Ginklai, kaip jau sakiau, buvo pasitelkti tik gintis nuo Kadafio pajėgų. Jeigu ugnies nutraukimą mes suprantame kaip pauzę, kaip NATO bombardavimo nutraukimą, aš manau, kad NATO narės čia turėtų spręsti, remdamosi 1973 e, rezoliucija, ar jos sąlygos buvo įgyvendintos ar ne. Tačiau mes, Libijos piliečiai, pirmiausia norėtume taikių demonstracijų. Mes nesikauname agresyviai, puldami ką nors. Tiesiog mes turime visiškai pagristų teisėtų lūkesčių ir norime, kad jos būtų įsiklausoma. Net jeigu tektų e, e, ir toliau lieti kraują Libijos žemėje, mes ir toliau kovosime už tai, kad į mūsų demokratinius lūkesčius būtų atsižvelgta. Jeigu ugnies nutraukimas būtų sprendimo dalis, taip, galėtume tokią išeitį rinktis. Tai būtų puikia proga tiems miestams, kuriuos dabar supa Kadafio pajėgos. Nes tuomet tie miestai galėtų sulaukti bent minimalios humanitarinės pagalbos. Tačiau tai negali būti savitikslis dalykas, nes reikėtų, kad ta kita darybų pusė taip pat e, sutiktų pradėti demokratinį procesą, kad būtų galima įgyveninti mūsų demokratinius lūkesčius. Tai štai, e, be abejo, turėtų savo, e, turėtų šalį palikti Kadafis ir jo šeima, nes jie šalyje nebeturi jokio legitimumo. Europos Sąjunga kaip veikėja, dalyvaujanti ugnies nutraukimo stebėjime, manyčiau, yra numatytinas dalykas, tačiau tai bus darybų procesų dalis. Bet galbūt reikėtų numatyti didesnį, taip sakant, e, didesnę apriepti, kad šiame stebėsinos procese dalyvautų tarptautinės bendruomenės daugiau narių. Pavyzdžiui, jos galėtų vykti globojant jungtinėms tautoms. Tai būtų žymiai patikimiau negu turėti vieną kokią nors organizaciją. Tai būtų geriau negu, kokia, negu stebėsina atliktų kokia nors, tarkime, viena ES valstybė. Štai, manau, kad dabar atsikau visus klausimus, lauksiu kitų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolega Ačiū Džordžiu. Tris minutės. Sveikinu pana Džibril. Norėčiau pasakyti, jog labai atidžiai klausiausi, ką jisai sakė, išklausiau jo atsakymus. Galbūt e, nėra kol kas dar galutinio sprendimo, tačiau atrodo, jog vis dėlto yra tam tikras sutarimas. Mes čia susirinkome padiskutuoti atvirai. Norėčiau pasiūlyti ponui Džibril tris mintis. Karin, karinius veiksmus įgyvendinančių gyvenančios pajėgos paskui prisidės prie demokratinės Libijos ateities. Aš nesu tikras, ar tos valstybės, kurios dalyvauja tame konflikte, ar tikrai tos valstybės yra demokratijos pusėje. Nes jeigu jos e, siektų demokratijos, tai jos būtų pradėję veikti nelaukdamos, kol e, prasidės sukilimas. Tuo tarpu viskas vyko kitaip. Iki to sukilimo pirmenybė buvo teikiama ponui Kadafi. Buvo sudaryta E, sutartis tarp e, Anglijos ir e, Libijos dėl išpolėje dalyvavusių teroristų paleidimo. Nežinau, turbūt vis dėlto jūs turėtumėte galvoti apie tikruosius interesus ir, ir, ir demokratiją šitame e, kontekste. Aš nesakau, kad e, niekas neturi teisės kištis į, į kaiminės e, valstybės reikalus, jeigu mato, kad, kad kaimininė šalis yra žudoma, terrorizuojama, tai visiškai suprantama tokia intervencija. Uh, tačiau vis dėlto reikia galvoti ir apie galutinį tokių veiksmų rezultatą. Tuo tarpu kasdien mes matome, jog žūsta vis daugiau žmonių, tos žudinės tęsiasi toliau ir po Afganistano ir Irako tai yra naujas karštas e, taškas. Ir man atrodo, kad jūs turėtume nusiųsti aišku signalą ir pasakyti aiškiai, ko jūs norite, kad norite kitokio tipo karinių veiksmų. Labai ačiū, ponia daktarė Džibril, už jūsų pateiktą pranešimą apie padėtį Libijoje. Kalbėjote apie tai, kad daugelis arabų valstybių remia teisėtus libų lūkesčius. Noriu paklausti, um, kokia padėtis Arabų lygoje ir Afrikos e, sąjungoje ieškant sprendimo. Ar jūs nemanote, kad šios organizacijos galėtų įnešti konstruktyvumo, bandant išspręsti krizę Libijoje? Taip pat noriu paklausti, ar jūs su nacionaliniais pareinamojo laikotarpio tarybos valdyba yra pasirengusi keisti režimą nuo rez... revoliucijos pradžios mes stebėjome um, ketinimų perėti į sukilėlių pusę. Ar jūs dabar stebite, ar tikitės, kad ateityje galimas toks bendradarbiavimas? Papildydamas pono Van Ordeno klausimą, Noriu paklausti, ar pereinamoji taryba palaiko ryšius su libais išeivijoje. Taip pat koks yra buvusio Libijos monarcho vaidmuo kuriant demokratinę ateities Libiją. Aš esu iš Bulgarijos, todėl negaliu praleisti galimybės paklausti, ar jūs tikitės gauti daugiau informacijos apie Bulgarijos slaugės ir Palestinos medicinos gydytojo Libijoje atvejį prieš keletą metų, kai e, šios e, slaugės buvo apkaltintos, kad jos infekavo, užkrėtė libų vaikus tam tikromis lygomis ir iš dėl to iškilo e, konfliktinė situacija tarp Bulgarijos ir Libijos. O dabar kai Libija keičiasi, kai vyksta demokratizėjimo procesai. Įdomu, kaip Jūs vertinate tų dienų įvykius. Gal, galbūt galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai. Kovačev. Dėkuoju, panui Kovačev. Dabar žodis kolegai Tanok. Tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Leiskite pasveikinti Jūs ECR frakcijos vardu e, į Europos parlamentą žaviuosi jūsų drąsa, žaviuosi Libijos jaunų žmonių drąsa. Jie aukoja gyvybės, kovodami su tuo psichopatu ir jo sunumis. Kodėl leidžiama Libiją patekti ginklams, kodėl leidžiama patekti samdomiems kariams? Tai yra vienintelė regiono valstybė, e, vien, vien, e, jūs, jūs minėjote, kad yra tam tikrų dumelio, neva Alkaida veiktų e, Libijoje, tačiau jūs regis paneigite tokią galimybę. Maničiau, kad laikas yra Kadafiui keliauti į tarptautinį baudžiamą į tribunolą. Ir ten būtų galima tinkamai įvertinti jo nuopilnus, kas galiausiai išsiųsi iš šalies tuos samdytus kovotojus nes juos juk teks vieną gražią dieną paleisti. Ir kaip bus su atverimu į e, vartų į vakarų valstybės, kas galiausiai finansuos visą tai. Galbūt jūs finansuosite Afrikos sąjungos pastangas. Norėčiau apie tai išgirsti plačiau. Nei 9 minuti, per favore. Dėkuoju žodis e, ponui Džibril. Devi, devynės minutės galite. Kodėl man neskiriate aštuonių arba dešimties minučių? Okay, po tris minutės kiekvienam klausimo autoriui. Those... Pabandysiu kalbėti trumpai. Atsak atsakydamas į tartotinės bendrijos e, šalių siekį pasirašysiu rezoliuciją 1973, remiantis tuo, kas įtvirtinta rezoliucija, tai rezoliucijos siekis yra išgelbėti civilių gyvybės, nes revoliucija prasidėjo vasario 17 dieną o intervencija buvo kovo 19 dieną. Taigi niekas negali sakyti, kad ta, tos valstybės atėjo gelbėti demokratijos e, tik dėl to, kad demokratija uh, e, įsiplėskė iš vidaus. Demokratijos negalima importuoti. Demokratija yra uh, E, dovanos fenomeną susiję su kultūra, istorija, e, vyriausybėmis. E, ir jei mes nesugebėsime būti demokratiškais, tai vienai par kitaip mūsų ketinimai sužlugs. Niekas man neįrodys, kad ši rezoliucija primta e, kuriant demokratiją. E, tačiau yra e, tarptautinės bendruomenės teisės aktai, pagal kuriuos tarptautinė bendruomenė įsipareigoja veikti, matydama žmogaus teisų pažeidimus. Dabar gyvename kitame pasaulyje, globaliame pasaulyje, kuriame, kurį sieja interneto ryšiai. Ir mūsų principas yra siekti savo siekių ir tai deklaravę mes negalime elgtis kitaip. Tuo tarpu, kalbant apie karinį, e, karinę intervenciją, mes jaučiame, kad ta karinė intervencija yra tragedija, kurią reikėtų sustabdyti. Kalbant apie Arabų lygą ir Afrikos sąjungą, šios organizacijos pateikė gairias, kuriuose yra kviečiama nutraukti ugnį ir susėsti prie darybų stalo skirtingoms šalims. Tačiau um, nėra. Um, išvardinta jokių konkrečių tikslų, nėra skatinama keisti režimo arba įvykdyti režimo reformą. Štai kodėl e, šių gairių mūsų žmonės net neaptarė. Ne, ne Ar mes e, stebime naujus dezertiravimo atvejus? E, taip, kai kas yra stebima, tačiau aš turiu pasakyti, kad kai kurie iš dezertiravimo atvejų buvo suorganizuoti paties režimo. E, režimo atstovai buvo infiltruoti į opoziciją ir tam, kad jie praneštų uh, apie tai, kas vyksta, kai karaliaus um, anūkas įgyvendina politinę valią, tai niekas negali likti nuo šalyje. Um, kalbant apie Bulgarijos slaugės, aš manau, kad kai mes susitvarkysime savo šalies viduje, tuomet bus suteikta galimybė kiekvienam patyrusiam e, neteisybę vėl iš naujo atidaryti tam tikras bylas. E, ar mes turėtume šį atvejį tirti ar ne, manau, kad teisės principais paremtoje valstybėje reikia tirti viską kodėl Alžyras remia Kadafį. Manau, todėl, kad mūsų Alžyro broliai, ir čia turiu pasakyti, kad skiriu, aš skiriu Alžyro gyventojus ir valdžią. Taigi, um, Alžyro gyventojai turi prisiminti, kad istoriją rašo ne valdytojai, o gyventojai šešto dešimtmečio metu vyko revoliucija, kuri daug mus pamokė. Patys Alžyro žmonės dalyvavo revoliucijoje, praliejo savo kraują kovodami prieš kolonializmą. Manau, kad turime išgirsti tuos balsus. Kodėl vyksta tai, kas vyksta, nežinau, galbūt tos e, barbaristinės struktūros plinta, gal Maroko pusėje taip pat e, sklinda revoliucija. Tunise taip pat matome revoliucijos apraiškas. Vienintelis, vienintelis šalis, kuri, kurios dar neapėmė tas revoliucijos pavasaris, yra Alžyras. Alžyras galbūt bijo, kad e, Alžyre irgi bus užsikrėsta ta demokratijos srove. Kodėl Kadafi neketina atsistatydinti. Manau, kad jis turėjo keturis mėnesius, per kuriuos galėjo pasitraukti. Ir dabar iš ties Kadafi buvo suteikta daug galimybių sustabdyti kraujo praleimą. Tačiau aš turiu pasakyti, kad šį sprendimą prieimė pats Kadafis. Jis pats iš tiesų galėjo sustabdyti kraujo praleimą kas finansuos Afrikos sąjungą po Kadafio režimo. Aš manau, kad Afrikos vienybės organizacija įsteigta 1963 metais gyveno be Kadafio keletą metų, kol jis 69 metais atėjo į valdžią ir sugebėjo išsilaikyti. Taigi, Manau, kad jei vienos organizacijos gyvavimas priklauso nuo vienos valstybės teikiamos finansinės paramos, manau, kad ta organizacija turi rimtų problemų. Dėkoju, pirmininkė Džibril. Mm, sutaupėte dvi minutės. Kolega Liuzinger, tris minutės. Labai ačiū. Buvo pateikta daug klausimų susijusių su pereinamuoju laikotarpiu. Noriu pateikti keletą klausimų apie ateities perspektyvą. Pirmiausia, kokių ekonominių lūkesčių, ponė Džibrilė, turite? Likščiol pagal EPSA 4 sistemą e, buvo e, apskaičiuojami, apskaičiuojama, kiek naftos yra tiekiama. E, dabar pirmosios naftos siuntos iš kontroliuojamų zonų jau yra išsiųstos. Jūs kalbėjote apie Afrikos sąjungą. Dar kartą norėčiau paklausti, Libija vaidina svarbu vaidmenį, e, kurdama Afrikos šalių finansinę sąrangą apskritai. Pagalvokite apie Afrikos centrinį banką, Afrikos valiutos fondą, kitas e, institucijas. Ar jūs manote, kad šis svarbus vaidmuo Libijoje ir toliau bus aktualus, ar kaip jūs įsivaizduojate ateitį? leisiu savo užduoti asmeninį klausimą. Ar jūs, įsivaizd... ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad galėtumėte tapti naujosios vyriausybės vadovu? Ačiū. Grazie, onorevole Le. Dėkoju. Dabar kolega Daf, trys minutės. Ehm, <clears throat> ehm. Dėkoju. Pone Žibril, Turiu pasakyti, kad jūsų balsas šiandien neskambėjo labai optimistiškai. Vyksta dėrybos. Norėčiau paklausti, kokie yra jūsų ketinimai o jūs juos išdėstėte gana paprastai. Kokie kiti kariniai žingsniai jūsų supratimu būtų reikalingi tam, kad būtų galima Kadafio režimą pagaliau eliminuoti? ko jums dar reikėtų iš NATO? Ir dar vienas. Šiek tiek paprastesnis klausimas. Finansavimo šaltiniai nacionaliniai pernimo laikotarpio tarybai yra svarbus dalykas. Ar manote, kad turėtumėte gauti pagalbą iš tarptautinių fondų, ar reikėtų panaudoti išaldytas Kadafio šeimos lėšas? Dėkuoju kolegai Daf. Kolegai Fliotr, trys minutės. Labadiena. Norėčiau pateikti du klausimus, kurie gal yra nemalonus. Pirmasis klausimas yra susijęs su žmogaus teisų pažeidimais, kurie uh, buvo užfiksuoti nesenai ir tai jau yra ne, ne pirmas kartas. Human Rights Watch juos e, identifikavo. E, sukilėliai e, tuos veiksmus atliko. Norėčiau paklausti, kaip jūs į tai reaguojate, kaip reaguojate į šitų faktų pateikimą. Mm ataskaitas. Ar jūs manote, kad tai yra to konflikto tam tikras šalutinis poveikis, ar vis dėlto prisijimate atsakomybę, todėl kad jūs kovojate už laisvę ir teisinę valstybę ir ar esate gyveninę kažkokius mechanizmus, kurie tam užkirstų kelią. Kad e, tai nepasikartotų toliau. Antras e, klausimas. Aš mačiau, kad jūs labai greitai pasirašėte sutartį su Italija dėl migracijos. Aš iš jūsų pusės būčiau labiau tikėjusis labai aiškaus e, kreipimosi į Europos valstybės e, dėl tų milijonų libiečių, kurie pasitraukė kaminės valstybės, Čadą, Nigeriją ir taip toliau. Jeigu išlaisvintoje te teritorijoje jūs galite priimti persiunčiamus pabėgėlius ir užtikrinti jų teisės, tai e, kaip e, jūs e, tai galite užtikrinti, nes pagal tą sutartį jūs turėsite tai daryti. Dėkuoju. Dabar jau iki e, posėdžio galo žodis jums, ponė pirmininkė. Okay, uh, regarding... Kai dėl privatizavimo naftos sektoriuje. Čia turi spręsti Libijos žmonės, o ne aš. Neužmirškime, kad mes kalbame apie pereinamojo laikotarpio struktūrą. Mes negalime priimti tokių sprendimų, kurie būtų priimami būsimosios vyriausybės vardu. Mes negalime, negalime spręsti nepaisydami būsimų Libijos piliečių pasirinkimų. Ar tai būtų ekonominiai dalykai, ar tai būtų šalies vystimosi strategijos dalykai, dėl to turi apsispręsti Libijos žmonės. O mes esam pereinamojo laikotarpio struktūra. Tad strateginių dalykų spręsti negalime, spręs Libijos žmonės. E, Libijos vaidmuo Afrikos kontekste, manyčiau, ir toliau bus svarbus. Mes kalbame apie su geografija susijusius dalykus, turime neužmiršti, kad Libija yra langas tarp Afrikos ir Europos. Tai yra strateginė padėtyje esanti valstybė. Čia mes galime suvaidinti labai reikšmingą vaidmenį. Asmeninis klausimas, ar būčiau pasirengęs būti vyriausybės vadovu, kai baigsis konfliktas. Galiu pasakyti, kad ne, aš nesiuošiu po šių pareigų prisimti kokių nors kitų oficialių pareigų. Aš įsipareigojimą tokie esu išsakęs anksčiau ir ketinu jo laikytis. Kai dėl to, ko mums reikėtų karinių požiūrių, kad ši, šis konfliktas būtų užbaigtas. Pirmiausia, noriu pasakyti štai ką. Aš nesu pesimistas. Tol, kol Libijos žmonės turi pakankamai ryšto kovoti dėl savo legitimių e, lūkesčių, aš ketinu padėti jiems. Būtina kovoti politinėmis ir karinėmis priemonėmis kiek tai laiko užtruks, nėra labai svarbu. Svarbu yra tai, kad žmonės galėtų spręsti savo likimą, kad jie galėtų rinktis ir kad nebūtume sugražinti atgal į praeitį. Ir tikiuosi, kad Libijos žmonėms tai pavyks pasiekti. Ko lauktume iš NATO pirmiausia? Aš turbūt labiau naudočiau terminą ne NATO, o tarptautinė bendruomenė, nes iš šią kampaniją įsitraukia ir kitos šalis. Vadovauja toms operacijoms NATO, bet yra ir kitų dalyvaujančių šioje kampanijoje šalių, kurios saugo civilius. Ko iš jų lauktume? Norėtume, kad liautusi e, civilių žmonių žudimas, kad jūs ir toliau laikytųsi tos rezoliucijos, kurie pareigoja saugoti civilių gyventojų gyvybę. Žmonės visame pasaulyje pripažįsta ir supranta, kad mūsų lūkesčiai yra teisėti. Mums būtina padėti ekonomiškai, politiškai, karinių būdų, kad mes galėtume savo e, reikalavimus, teisės reikalavimus apginti. E, būtina laikytis to, kas numatyta minėtoje rezoliucijoje 1973. Politiškai galime veikti tačiau nesviruodami imsimės ir kitų priemonių, kurios galėtų mums padėti savo tikslų pasiekti. Niekas nefinansuoja perinamo laikotarpio nacionalinės tarybos. Mes pergyvename labai rimtą finansinę situaciją. Nes ką radome Libijos bankuose, sudarė gal 300 Libijos dinarų. Jos buvo, tie, tie pinigai buvo išleisti per pirmas tris dienas. Aš jau sakiau, kad valstybės tarnautojai jau du mėnesius negauna darbo užmokesčio. Labai trūksta vaistų. Tikimės, kad 500 milijonų dolerių yra reikalinga suma, kad artimiausius šis mėnesius būtų galima patenkinti medicinos pagalbos poreikius. Trūksta maisto. E, Ramadano mėnesiais vartojimas kyla, mums reikia rūbų, mums reikia visų svarbių dalykų. Vėl atsidarys mokyklos, o mes neturime jokių finansinių išteklių, e, kad, kad būtų galima apie pusantro milijono moksleivių vėl priimti į mokyklas. Tad apie mūsų struktūros finansavimą kalbėti labai sunku. Dalį finansavimo gauname iš verslininkų Libijoje, iš mūsų diasporos atstovų. Tačiau noriu pasakyti, kad Libijos pinigai yra šaldyti tarptautiniuose bankuose, dažnai tai būna Azijoje arba užjūrio šalyse. Ir mes negalime naudotis turimais savo resursais, negalime reaguoti į mūsų žmonių poreikius apie žmogaus teisų pažeidimus, tuos keletą incidentų, kurie vyko revoliucijos pirmosiomis dienomis. Taip, tokiu atveju buvo. Vyksta tyrimas dėl jų, siekiant išsiaiškinti, kas dėl jų buvo kaltas. Norėčiau užtikrinti, kad šitos bylos pasieks teismą. Nes kai būna nusikalstama žmogaus teisėms ar e, demokratijai, tai tokie atvejai turi būti tyriami ir už juos būtina, kad kaltininkai sulauktų atlyginimo už savo nuopelnus. Aš norėčiau paklausti, ar jūs matėte tuos dokumentus? Norėčiau pamatyti, sako. E, ponia Fliotra. Na, norėčiau pasakyti, kad kitą kartą pasižiūrėkite, ar egzistuoja toks dokumentas prieš teikdama klausimą, nes tokio dokumento, tokio susirimo nėra. Ten yra kalbama apie žmogaus teisų principų apginimo, ne, bet nėra jokių įsipareigojimų, jokio nieko. Tiesiog buvo pasirištas suprastimo memorandumas, o nesustarimas. Tad dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų perdavimo laikotarpio struktūra neturi teisės pasirašyti E, kažkokių susitarimų. Mes pasirašėme tik supratimo memorandumą. Tiek norėjau paaiškinti. Bene. E, grazie. Ačiū. Ponui pirmininkui Džibril. Sustikimas buvo tikrai labai įdomus ir naudingas. Esu tikras, kad turėsime progų dar susitikti kai jūsų šalis jau bus pasišventusi demokratija ir kai ten jau vyraus taika. Šiuo posėdį baigiame. Visiems linkiu gero vakaro. Na, o tiems, kurie dar lieka, čia, kurie liko iki posėdžių pabaigos, linkiu gražių atostogų. Visiems ačiū